kito darbo tvarkės punkto norėčiau pranešti, kaip pirmininkas jau pranešė plenarinės sesijos pradžioje. E, turime pono e, Bonano ir Karvin Mikė skundus ir mes pritaikėme šiems dviems parlamento nariams sankcijas, kurios turėtų įsigalioti nuo